ir ponai, spalio 14 dienos posėdžio protokolai yra pateikti, ar kas nors turi prieštaravimų, matau, kad ne, tai tuomet tvirtiname protokolą.